Ponios ir ponai, kaip žinote, e, frakcijos, frakcijų pirmininkų e, konferencija nusprendė atšaukti Bruselio plenarinę e, sesiją lapkričio mėnesį. Norėčiau Jūs informuoti apie esamą susidariusią situaciją. Kaip, ži, kaip visi žinote, plenarinių posėdžių salės lubos Briuselėje yra nestabilios ir buvo atliktos įvairios inspekcijos ir buvo nustatyta, kad 3 iš 21 lubų sijų yra įtrūkę. Ir mane dar rūpiučio mėnesį atitinkamos institucijos informavo, kad gali, tai gali kelti grėsmę ir dėl to aš liepiau to, to jau pat uždaryti tą plenarinių posėdžių salę. Pirmasis įvertinimas kuris mums buvo pateiktas raštu, kad didžiausia grėsmė kyla parlamento pirmininko vietai. Tai jūs įsivaizduojate tikriausiai, kodėl aš iš karto ėmiausi veiksmų. Toliau kiti tyrimai parodė, kad tai yra e, stambus statybinis defektas, dėl jo kilo, ši, atsirado šitie skilimai ir dažniau, tai yra tikriausiai susiję su tam, tikrais, tam tikromis medžiagų reakcijomis ir to nebuvo galima numatyti iš anksto. Ir todėl aš kreipiausi atitinkamas institucijas, kad būtų e, pateikti, mums suteikti įvairūs ekspertai. Belgijos premjeras, e, į kurį kreipiausi asmeniškai, mums parekomendavo tam tikrus Belgijos ekspertus. Ir e, mes tikimės, kad remontas tos salės bus ilgas procesas, nes iš tiesų reikia e, paremti lubas iš vidaus, tačiau to, tos tie, tie karkasai, kurie turėtų paremti tas lubas, turi būti labai sunkus ir tai reiškia, kad e, jie darys poveikį e, grindims ir po plenarinių posėdžių sale esančioms patalpoms. Dėl to ilgą laiką nebus galima naudotis atitinkamomis patalpomis. Taigi artimiausiomis savaitėmis bus priimtas sprendimas. E, ir e, taip pat mes pasitelkėme ir du tarptautinius e, audito institutus, kurie turėtų padėti įvertinti situaciją. Kol kas žinome tik tai tie, kad e, remontas truks ilgi, ilgą laiką, tačiau nepaisant šių aplinkybių turime tęsti savo darbus ir dėl to e, aš pakviečiau ponę Angelą Merkel, kuri buvo pakviesta į E, mini plenarinę sesiją lapkričio mėnesį, aš ją vis tiek pakviečiau į, atvykti į parlamentą ir EPP frakcija suteikė e, savo, pa, savo salę tam sustikimui. Taigi, e, tą lapkričio savaitę vyks atvira e, pirmininkų suiga ir joje būtent ir kalbės e, Vokietijos kanclerę Angelą Merkel. Aš taip su jie sutariau. E, taip pat, ponios ir ponai, aš nežinau, kiek dažnai aš praėjusiais mėnesiais e, siunčiau jums laiškus, nežinau, kaip jūs skaitėte tos laiškus, kad rytoj vyks fotosesija. Rytoj 12.30 prieš prasidant balsavimui bus daromas E, bus panorami, daroma panoraminė plenarnės posėdžių salės nuotrauka ir reikėtų, kad visi parlamento nariai sėdėtų savo vietose. Tikriausiai prisimenate, kad aš apie tai jums primindavau nuolat savo laiškuose. Taip pat reikia pasakyti, kad yra tokių kolegų, kurie man sakė, kad jie niekada negavo tokio laiško. E, tuo negaliu patikėti, tikriausiai gali būti, kad jūs jo neskaitėte, bet e, tiems kolegoms, kurie dar netikrino savo pašto dėžučių, norėčiau pasakyti, kad rytoj 12.25 čia E, bus pastatyta 3D e, formato kamera, kuri darys panoraminę 360 laipsnių nuotrauką šios salės ir jūs turite e, būti savo vietose, kad visi rinkėjai, visi piliečiai galėtų kiekvieną parlamentarą pamatyti savo vietoje ir jį atpažinti. Toje nuotraukoje ta nuotrauka bus parlamento interneto puslapyje skelbiama. Dėkoju Jums uždėmesi, o dabar pradėsime diskusijas pagal darbo tvarkę ES 2013 finansinių metų bendrasis biudžetas, visi skirsniai. Ir suteikiu žodį visų pirma mūsų pranešėjui, ponui Giovanni Lavija. Prašau. Presidente, Ministro Mauro Jannis, Commissario Lewandowski, colleghi, con il voto di... Ačiū pirmininkė, ponė Mavrijanė.